Madame la Présidente, Bonjour, mes chers collègues, et bon après-midi. Sveiki, kolegos. Malonios popietės. Pradėkime darbą. Norėčiau padaryti pranešimą. Vakarykščio posėdžio protokolo tekstas yra pateiktas. Ar kas nors norėtumėte išsakyti kokių nors pastebėjimų? Ne, tai tokiu būdu laikome, kad protokolas yra patvirtintas. Pradėsime diskusijas šiandieną.